kad pavėlavau vakar dienos posėdžio protokols ir patvirtinti dokumentai jums išdalinti ir kas nors turite prieštaravimų, niekas tuomet e, protokolą laikome patvirtintų kitas darbo tvarkės.